Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Dėkoju visiems, kurie atėjote iš pat ryto į mūsų posėdžio pradžią laiku. Patys svarbiausi ir atėjo. Taigi sveikiname visus kolegas, kurie gal pasirodys ir vėliau mūsų posėdžio eigoje. Ja? gavote posėdžio darbo tvarkę, ar galime patvirtinti mūsų posėdžio darbo tvarkės projektą. Taip, nematau prieštaraujančių, nematau pastabų, taigi laikysimės darbo tvarkės tokios, kokią turime. Toliau posėdžių protokolų tvirtinimas, tai yra sausio 17 ir sausio 22 dienos posėdžių protokolai yra taip pat ir tinklapyje, Ir e, siūlyčiau štai, kaip jeigu nebus jokių prieštaravimų posėdžio eigoje, laikysime tuos protokolus patvirtintais. Pirmininkės pranešimai. Čia turėčiau keliais žodžiais papasakoti apie vakar vakarą, kai prasidėjo trilogo posėdis dėl bendrųjų nuostatų reglamento. susitikome su komisijos nare Kretsu, ji atstovavo Europos komisijai ir ministru Plam, kuris atstovavo Europos eh, ministrų tarybai. Ji, su jais atvyko tikrai gausios delegacijos ir iš komisijos, ir iš tarybos. Mes turėjome galimybę pristatyti savo dėrybinę poziciją abi pusės pristatė dėrybinės pozicijas ir taryba, ir parlamentas. Taip pat išklausėme komisijos pastabų susijusių su mūsų pozicijomis ir posėdžio pabaigoje dėrėjomės dėl laiko terminų. E, kalbėjome apie tai, kada turėtų vykti techniniai susitikimai ir politiniai trilogai. Taigi per ateinančias tris savaitės iki kovo vidurio, kuomet dėrybos turės būti užbaigtos, stabdomos dėl procedūrų e, plenarnėme posėdėje dėl pranešimo. Taigi mes išsiderėjome dėl trijų politinių trilogų vakary, vakarykštis pirmasis, kitas įvyks vasario 25 dieną, o trečiasis įvyks 6 kovo dieną. Tarptų posėdžių dar numatyti mažiausiai trys techninio pobūdžio susitikimai, kad būtų galima išsiaiškinti, ar yra kokių nors pozicijų, kurios yra labai artimos ir būtų galima jas patvirtinti tril, politinio trilogo metu. Taigi štai e, kokie rezultatai po pirmojo trilogo posėdžio. Ir mes tikimės, kad 25 vasario dienos posėdėje taryba paaiškins mums, kokių reakcijų galime tikėtis iš tarybos, kalbant apie dėrybas ir tų dėrybų rezultatus. Ši pozicija iš tiesų nulems ir procedūras čia regi komitete ir plenarnėme posėdėje, kalbant apie bendrųjų nuostatų reglamentą. Taigi, taip vyko pirmasis trilogo posėdis dėl bendrų nuostatų reglamento. Daugiau jokių pranešimų nėra ir iškart periname prie kito darbo tvarkės klausimo. Ir tai yra pranešimas apie produktus, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba jo netaikyti visai. 2014 metais taryba patvirtino sprendimą išplėsti ypatingą specialų režimą e, dėl e, doko mokesčių mažinimo arba jo netaikymo. Ir ta, tas, e, tas sprendimas taikomas įvairiems, įvairiems, įvairioms prekiams, kurios gaminamos Prancūzijos nutolusiuose regionuose ir taikoma iki 20, 20 metų pabaigos. Gruodžio 13 dieną, atsižvelgiant į tarybos sprendimo trečiąjį straipsnį, komisija pateikė pasiūlymą dėl sprendimo nuostatų pakoregavimo. Kad viskas būtų aiškiau iškart suteiksiu žodį Europos komisijos atstovui, ponui Defoje. Ar taip? Ištariu jūsų pavardę, taip. Taigi žodis jums, kad jūs daugiau paaiškintumėte apie Europos komisijos pasiūlymą. Tie mokesčiai yra netiesioginiai mokesčiai, kurie, rinkliavos netiesioginiai mokesčiai, kurie yra taikomi produktams gaminamiems Prancūzijos regionuose, Gvadelupėje, Prancūzijos Gijanoje, Martinikoje, Reunione. Bet tai yra tam tikros išlygos, išimtys taikomiems mokesčiams ir gruodžio mėnesį 2004 metais buvo pritaikyta visiška, visiškas mokesčio netaikymas arba jo sumažinimas e, produktams, kurie gaminami tose teritorijose. Ir tai yra tas, tas mokesčio netaikymas yra taikomas ir, ir kitiems produktams, kurie yra iš labiausiai nutolusių Prancūzijos regionų. Tokiu būdu yra kompensuojama už papildomus kaštus, papildomas sąnaudas susijusias su tuo, kad regionai yra labai nutolę ir su tuo, kad tai yra nedidelė gamyba ir su tuo, kad tokie regionai yra labai pažeidžiami, kaip yra numatyta pagal trečiąjį straipsnį 40. 349 sprendimo. Taigi numatyta peržiūra, kad būtų galima įvertinti, koks yra šios priemonės poveikis ir kiek tai prisideda plėtojant vietos ekonomiką. Turint omenyje, kad tokie regionai susiduria su įvairiais kliuviniais. Per vidutinės trukmės peržiūrą buvo paprašyta atnaujinti tokių produktų sąrašą, kuriems gali būti taikomas e, tokio mokesčio maž, mažesnis tarifas arba visiškas jo netaikymas. Taigi buvo nuspręsta įtraukti į tą sąrašą dar 50 naujų produktų ir tokia sistema dabar jau galiotų ir tiems naujai įtrauktiems produktams. Komisija taip pat parengė ataskaitą, kur buvo pateikta ekonominė, socialinė analizė e, tokios sistemos taikymo prasme. Ir dabar komisija, taryba dabar beje vis dar diskutuoja apie šį pasiūlymą. Tai pasiūlymas iš principo yra techninis sprendimo priedo pakoregavimas. nėra keičiama sprendimo apreptis ar turinys, tiesiog yra siūloma atnaujinti produktų sąrašą. Produktų, kurie yra vietoje gaminami ir kurie kuriems taikomas mažesnis mokestis arba iš vis netaikomas Prancūzijos labiausiai nutolusiuose regionuose. Toksai pakoregavimas buvo būtinas dėl to, kad vietos, gam, vietoje gaminamų produktų uh, atsirado daugiau ir tie produktai susiduria su užsienio konkurencija. Dėl to iškilo grėsmė, kad tos vietos bendrovės gali užsidaryti, net laikyti tos konkurencijos. Mokestinės taisyklės e, Prancūzijos nutolusiuose regionuose turi būti tokios, kad būtų atsižvelgiama į tai, kad tokie vietoje gaminami produktai susiduria su užsienio konkurencija ir kad tai gali iš tiesų paveikti vietos gamybą šiandienos iniciatyva padėtų vietos verslui klestėti tokiuose regionuose, kur yra vienas didžiausių nedarbo lygių Europos Sąjungoje, ypatingai jaunimo tarpe. Sprendimo išsami peržiūra bus atlikta tuo met, kai bus atnaujinta ta sistema ir tas darbas prasidės greitai 2019 metų pradžioje jau. Taigi mes tam tikslui rengiame išorės ekspertų atliekamą studiją kad galėtumėme išsiaiškinti, ar ta sistema vis dar aktuali. Ir dar norėčiau pasakyti, kad susilaukėme paramos šiam pasiūlymui iš nutolusių regionų atstovų ir mes tik išvelgiame kelias ten su skaičiais susijusias klaidas. Dėkojame komitetui už tai, kad jie išanalizavo mūsų pasiūlymą. Ir jeigu turite klausimų, mes galėtumėme juos atsakyti. Ačiū. Dėkoju. Turiu pasakyti, kad sausio 17 dieną mūsų koordinatoriai nusprendė pasinaudoti supaprastintą procedūrą be pakeitimų. Tai yra 50 tos taisyklės pirma dalis mūsų darbo tvarkos taisyklėse. Aš esu pranešėja, kaip regi komiteto pirmininkė, ir mano pranešimas pranešime siūloma patvirtinti komisijos pasiūlymą be pakeitimų ir pataisimų. Yra ir šešėlinių pranešėjų ir norėčiau pakviesti ir juos pasisakyti. Ponas Ponga, jo nėra, bet jis atsiuntė raštu savo pasisakymą. Taigi jo pozicija yra štai kokia. Visapusiškai remiamas yra naujasis komisijos pasiūlymas. Antras dalykas. Jis siūlo priimti pranešimą pagal 50 taisyklės pirmąją dalį be pakeitimų ir pataisimų pagal supaprastintą procedūrą. Ir tre, trečia mintis - balsuoti dėl šio pranešimo plenarinėme posėdėje, kuo galima greičiau. Tokia yra pirmojo šešėlinio pranešėjo pozicija. Toliau kiti šešėliniai pranešėjai, ponas Omaržė. Pirmasis, prašau. Madame la Présidente. Pone pirmininkė, dėkoju. Kaip mes jau sakėme ankstesnio posėdžio metu, mes remiame tą supaprastintos procedūros siūlymą. Noriu pripinti, kad 17 metų Liepą Europos parlamentas patvirtino mano parengtą pranešimą dėl mūsų regijų komiteto siūlymų ir 349 straipsnio taikymo. Europos komisijos buvo prašoma geriau įsigilinti šį straipsnį, jį įvertinti, ir priimti reikiamas teisėkuros pas, e, iniciatyvas. Norėčiau pasakyti, kad 2018 rugsėjį komisija surengė e, misiją nuvykdama į Renjono salą ir vietoje e, pamatėme, kokios yra, tiksliau, komitetas surengė šią misiją ir pamatėme vietoje, kokia, kokia yra situacija, ką, kaip gyvena mūsų gamintojai ultraperiferinius regionuose tos naujos siūlomos e, komisijos taisyklės. E, reikia e, pasakyti, padės kaip tik siekti to, kas, ko, ko, ko, tų tikslų, kurie buvo išsikelti. Prancūzijai tai bus naudinga vaisiams ir daržuoms pervesti, taip pat lakams, dažams, E, nes tiems produktams bus taikomos e, mokesčių išimtis arba bus e, tie, tie mokesčiai netaikomi visai. Tai paskatins ekonominę veiklą ultraperiferiniuose regionuose, tai padės vietos produktams atsilaikyti prieš augančią tarptautinę konkurenciją, kuri gali vietos įmonėms sukelti sunkumų. Ir taip pat paskatins gamybą ultraperiferiniuose regionuose. Ir tu, nors tų gamybos pajėgumų ir nėra daug. Taigi ši iniciatyva padės vietos pramoniai ir toliau vystytis. Tuo tarpu, kai žinome, kad šis sektorius dabar patiria sunkumų. Ir be to turime nepamiršti e, to konteksto, kuris susiklostė dėl didžiulio nedarbo, ypač jaunimo tarpe nes nedarbas yra vienas iš labiausiai paplitusių visame Europos žemynė. Reiks, aišku, daug kitų priemonių. Be abejo, vyks diskusija, kaip e, minėjo komisijos atstovai, 19 metais bus kalbama apie būtent šios nustatytos tvarkos to režimo ateitį, bet kol kas mes manome, kad yra reikalingos išimtis ir mūsų frakcija tų išimčių siūlymą visapusiškai remia. Dėkui. Pirmininkė, ačiū, ponas Matskur. Prašau. Merci, ma, madame. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir anksčiau kalbėjo kolegus, aš noriu priminti, kaip svarbu yra išlaikyti įvairių produktų konkurencingumą ultraperiferiniuose regionuose. Ten konkurencija didžiulė su e, atvežtiniais produktais ir vietos įmonės patiria sunkumų. E, šiandien siūlomame pranešime mums kaip tik yra siūloma pritaikyti e, visą spektrą išimčių, taikyti kitokius apmokestinimo tarifus, o tai leistų padėti vietos įmonėms, tai padėtų, kaip sakė kolega Omaržiai, kovoti su nedarbu, ypač jaunimo tarpe. Aš detaliau apie šias priemonės nekalbėsiu, tiesiog raginčiau kolegas neprieštarauti su paprastintai procedūrai, kurios siūloma mums, kad plenarinėme posėdėje būtų galima pritarti e, šioms priemonėms ir jų įgyvendinimui. Dėkoju. Other... Pirmininkė, ačiū. Ar būtų kitų komentarų? Ponas Ropė, prašau. E, ačiū gerbama pirmininkė. Iš tikrųjų pritariu ir manau, kad e, reikalinga speciali pagalba e, tokiems nutolusiems regionams, saloms. E, tai iš tikrųjų jie visiškai nekalti, kad e, jie atsidūrė tokioje geografinėje vietoje ir e, dėl savo dydžio, dėl apimties, e, dėl e, galų gale galimybių e, jų konkurencija yra pakankamai ribota. Todėl mes tikrai norėdami E, kad e, vietos gamintojų kokybiški vietiniai trumposios grandinės e, principai ir galų gale salose žalioji ekonomika būtų kuo daugiau taikoma žiedinė ekonomika labai svarbu kad jų konkurencinės sąlygos būtų tikrai na konkurencingos o ne tiktai sakykim laikytis bendrųjų taisyklių Tai iš tikrųjų rodo, kad e, nors ES, na, kaip ir mes žinom, e, taisyklės daugmaž yra vienodos, bet e, atskirų šalių dislokacija arba geografija nėra visiškai vienoda ir todėl mes norėdami užtikrinti, kad ES būtų visa konkurencinga. Antras dalykas, kad kaip ir buvo kalbėta, jaunimo, sakykime, užimtumas ir apskritai žmonių užimtumas, migracija, e, ypatingai ekonominė migracija, e, na, nebūtų jos prievartinės, labai svarbu, kad e, visose teritorijose, na, sakykime, galimybės būtų labai panašios. Tai reiškia, jeigu mes pritaikysim vienodą sąlygas Olandijoje, Vokietijoje, ir atskirose salose arba valstybėse, kurios ribojasi su trečiosiamis šalimis, tai yra išorinėse ES sienose, mes tikrai turėsim tą skirtumą, kurį dabar turim. Todėl manau, kad e, regionų komitetų iš tikrųjų ateityje reikia, e, na, manau, galvoti, kaipgi e, tie principai, kurie taikomi šiandieną, ar jų užtenka siekiant konvergencijos, siekiant e, daugmaž e, e, na, tos galimybės vienodo vystimos ir vienodo lygio, ar reikia kažkokių tai papildomų sprendimų ir papildomų resursų. Tai vad būtent pavyzdys, kad jeigu mes nekreipsim dėmesį į nutolusius regionus, į salas, tai iš tikrųjų e, situacija bus tokia, kad ten praktiškai gamybos neliks ir liks tik tai tie gyventojai, kurie neturi kitos išeities ir, ir, ir priversti tenai gyventi. E, todėl e, mano galva, kad labai gerai, kad mes, reiškia, tokį sprendimą galim padaryti ir palaikyti. Ir tai iš tikrųjų manau, kad labai svarbu, e, kai mes sprendžiam ir kitus ES klausimus, kad būtų į tai atsižvelgta. Kaip pavyzdžiui, aš manau labai svarbu, e, kaip ir minėjau, e, tose valstybėse, kaip ir, sakykime, Baltijos šalis, kaip ir pietų šalis, rytų šalis, kurios ribojasi su trečiosiamis šalimis, jos negali vienodai konkuruoti turėdamas skirtingas sąlygas. Kaip pavyzdžiui, e, žemės ūkija e, turint e, labai skirtingas tiesioginės išmokas, jie savotiškai na, pasmerkti mažinti gamybą ir persikėlinėti į tas šalis, kur sąlygos geresnės. Lygiai taip pat, kai svarstėm, svarsto mobilumo paketus, Tai nu, negalima vienodų taisyklių pritaikyti tom šalim, kurios e, dirba ir gyvena, e, e, reiškia, ES centre ir tose šalyse, kurios nutolę periferijoje. Jeigu mes pritaikom vienodas taisyklės, tai e, e, tos šalis, kurios nutolusios, kurios prie ES išorinės sienos, jos negali užsiimti tą veiklą ir praktiškai tada jos ištumiamos ir liekama tik tai tom šalim, kurios ten, e, sakykime, dislokuotos vietoje. Todėl tikrai manau, kad E, jeigu mes siekiam, kad e, mažinti vidaus migraciją, tokią prievartinę ekonominę vidaus migraciją, mes tikrai turim solidarizuotis ir e, kalbėti apie tai, kad mūsų kitas laikotarpis, 21-27 metų laikotarpis, būtent spręstų ir e, nutolusių regionų ir visų kitų regionų e, konvergencijos klausimus. Ir tai labai svarbu, e, kaip ir jūs sakėt pradžioje, kad prasideda dėrybos, labai svarbu mums pasiekti, kad 21-27 metų laikotarpyje nemažėtų ES finansavimas ir nedidėtų kofinansavimas, ypatingai toms vietovėms kurios susiduria su sunkumais ir kurios negali, e, na, sakykime, siekti konvergencijos ir pasivyti. Ačiū. Merci. What... Ačiū. Kiek išklausiau visų kalbėtojų, suprantu, kad yra remiamas komisijos pasiūlymas pritaikyti supaprastintą procedūrą, bet aš Norėčiau dar kartą paklausti, paskutinį kartą, ar nėra prieštaraujančiųjų sprendimui pritaikyti supaprastą procedūrą. Ne, nematau. Puiku, tai reiškia, kad pranešimas yra automatiškai patvirtinamas ir jis bus perdodamas tiesiogiai plenariniam posėdžiui ir aš tikiuosi, kad plenariniame posėdėje galėsime balsuoti kuo galima greičiau ir paremti tuos regionus, jiems sprendžiant savas problemas, nes mintis ir yra skatinti produktyvumą. Ne tik, kad paremti tos regionus, bet paskatinti jų sugebėjimus e, plėtoti savo vietos ekonomiką. Taigi pranešimas patvirtinamas regi komitete ir mes keliaujam toliau. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra pranešimas, vėlgi pranešėja esu aš, specialaus asignavimo jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšos. 19 metų vasario 1 dieną komisija pateikė naują pasiūlymą, pagal kurį buvo numatyta pakoreguoti dabartinį bendrų nuostatų reglamentą. Šis pakeitimas susijęs su 19 metų asignavimais jaunimo užimtumo iniciatyvai po to, kai įvyko biudžeto dėrybos šiais, šiems metams. Dabar suteiksiu žodį Europos komisijai, kurie trumpai paaiškins šį klausimą ir po to pereisime prie diskusijų čia regi komitete. Taigi pirmiausia žodis Dipetra Antonijo. Tikiuosi pakankamai gerai ištariau jūsų pavardę, taigi prašau žodis jums. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti parlamentui ir ypatingai regi komitetui už tai, kad šiam klausimui skiriate tikrai daug dėmesio ir skatinate jį kuo galima greičiau patvirtinti. Tai svarbu mums, visai Europai ir ypač toms valstybėms narėms, kurios vis dar smarkiai kenčia dėl jaunimo nedarbo problemos. Ir labai trumpai, tas pasiūlymas, kurį pateikė komisija, turi du elementus. Vienasis Pirmasis jų atspindi susitarimą dėl to, kad biudžetas turi būti didinamas tam tikslui 116,7 milijono eurų. Ir tai atspindėta ir finansiniuose asignavimuose, koreguojant bendrųjų nuostatų reglamentą. Kitas elementas, kuris irgi reakcija į Europos parlamento prašymą ir tarybos prašymą, numatyti nuostatas, kuriomis būtų galima supaprastinti papildomų sumų e, tam tikslui asignavimą. Ir čia yra numatyta nuostata 19 straipsnio 5 dalyje, kalbant apie bendrų nuostatų reglamentą, pagal kurį valstybėms narėms leidžiama 50 procentų e, konkrečių šiam tikslui skirtų asignavimų padidinti, turint omenyje Europos socialinio fondo asignavimus, kad tai būtų šio socialinio fondo lėšų, lėšomis būtų galima prisidėti prie jaunimo nedarbo jaunimo užimtumo iniciatyvos. Tai yra techninio pobūdžio pakeitimas, tačiau tokiu būdu valstybės narės įgyvendindamo šias programas neturėtų paimti lėšų iš tų priemonių, kurioms jau buvo įsipareigota skirti lėšas ir tada būtų galima suderinti socialinio fondo pajėgumus, atsižvelgiant į tą naują lėšų padidinimą, e, kurį kurį skatino parlamentas pagal naują biudžeto susitarimą. Taigi mes e, džiaugiamės, kad e, skubos tvarka bandoma patvirtinti šį klausimą pagal supaprastintą procedūrą ir mes e, tikrai tikimės, kad bus patvirtintas šis sprendimas. Ačiū koordinatoriai nusprendė iš tiesų pritaikyti supaprastintą procedūrą ir įtraukti šį klausimą į šiandienos darbo tvarkę. Taigi tikrai viskas įvyko labai greitai, bet mes suprantame, kad klausimas yra labai svarbus ir labai svarbu reaguoti kuo galima greičiau. Turiu Jūs informuoti, kad socialdemokratų frakcijos šešėlinė pranešėja ponė Krell paskelbė kad visapusiškai remia šį pranešimą ir remia supaprastintą procedūrą. Ar būtų pastabų iš regi komiteto narių pusės? Ponas Būda, prašau. Da, mulțumesc, doamna președintă. Doar câteva recomandări. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisijos Komisija patikė rekomendacijas šito klausimu, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse nepakanka vien tik tai diskutuoti dėl jaunimo užimtumo. Būtina užtikrinti tinkamai apmokamas darbo vietas jaunimui. Rytų Europoje kartais e, yra susidurima su e, jaunimo emigraciją į kitas valstybės, siekiant rasti geriau apmokamų darbų. Tad e, mes turime užtikrinti galimybės jaunimui oriai gyventi savo e, šalyse. Labai svarbu, kad valstybės narės imtųsi atitinkamų priemonių siekdamas to, to tikslo. Tad e, jaunimas to būdu turėtų turėti galimybę likti savo e, valstybėje, turėti galimybę pasimti pas, paskolą būstui ar e, panašiai. O jeigu jie negali, neturi tokių galimybių, e, negali gauti atostogų, negali gauti paskolų, tai e, jie ieško to kitur. Ir taip yra ne vienoje valstybėje. Tokios problemos iškyla ne vienoje valstybėje. Mes e, turime siekti, kad e, jaunimo užimtumas būtų užtikrinamas visose valstybėse narėse, ypač kai kuriuose sektoriuose, žemės ūkio sektoriuje, pavyzdžiui, kur padėtis yra labai sunki. Žemės ūkio ponas Robė. Gerai, tvarko dirba, ačiū pirmininkė. E, aš norėčiau šiek tiek giliau pažvelgti į šitą problemą ar šitą klausimą <clears throat> dėl e, jaunimo užimtumo. E, kadangi, kaip žinia, mes gyvenam vienoj erdvėje arba didžioji dalis valstybių narių esam Šengeno zonoje ir todėl tas laisvas judėjimas yra pakankamai laisvas ir nieko nevaržamas bet e, didžioji dalis ypatingai jaunimo ir nebūtinai neišsilavinusio bet ir išsilavinusio baigė, baigusių mokslus, e, įgyjusių praktiką ir taip toliau, e, paprastai iš mažiau turtingų šalių arba iš mažesnio, mažesnių pajamų šalių važiuoja į didesnių pajamų šalis. Ir tai, kad ES praktiškai visose valstybėse trūksta kvalifikuotos darbo jėgos, ypatingai e, šiuolaikinių specialybių, šiuolaikinių technologijų ir taip toliau, tai to mes nepaneiksim ir tas matosi visose šalyse. Ir savotiškai, na, šalis, kurios geresnėse pozicijose, kurios turi gerą išsivystimo lygį ir aukštą ekonomiką, jos susirbė iš tų šalių e, ir reiškia e, jaunus ir įsilavinusius ir mažiau įsilavinusius žmonės ir tie, to šalis, periferiniai regionai, ar paimsim Baltijos šalis, ar paimsim, e, reiškia, Rumuniją, ar Bulgariją, ar, ar kitas šalis, jos toliau nukenčia. Nes išvykus e, stipresniem, iniciatyvesniem žmonėm, ten situacija dar toliau prastėja. Tai aš e, apie ką noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti apie tai, kad e, mes jau pamatėm problemą dėl pelno mokesčio išvežimo. Kada, e, reiškia, registruojasi filialas kažkokioj tai e, gerai, gerom sąlygom vietovėje ir, reiškia, gamyba vyksta kitoj šalyje ar kitam regione ir įsivežamas pelno mokestis. Galbūt ateina laikas kalbėti, pasidalinti tą, reiškia, įdėto, įdėtų investicijų į jauną žmogų, e, kada šalis gauna paruoštą gydytoją, paruoštą, reiškia, e, inžinierių, elektroniką ir taip toliau, ir iš, e, neinvestuodama į tą jauną žmogų, o gaudama iš to šalies, kur žemesnis pragyvenimo lygis, jau jų sudėtas investicijas. Ar neteina laikas kalbėti kad e, turėtų būti kažkoks tai nu nesakau kad kompensacija bet pasikeitimas reiškia ekonomikos tos naudos nes priešingu atveju mes susiurbsim į turtingiausias šalis visus, e, sakykime, jaunus žmonės ir periferijoje liks tik tai pensininkai, liks tik tai, e, reiškia, žmonės, kurie su labai mažu įsilavinimu arba negalintis, nesugebantis e, judėti ir taip toliau. Ir tokiu būdu ES pakraščiai dar daugiau skurs ir mes turėsim dar didesnės investicijas paskui daryti. Aš suprantu, kad yra sanglaudos politika, bet jinai nepadengia tų skirtumų, kurios, kurie šiandieną yra. Ir, ir todėl mano galva, kad mes turėtumėm ieškoti ateityje kažkokių tai netradicinių sprendimų. Ačiū. Ko ir būtų kitų pastabų, ne? Tuomet privalau dar kartą paklausti, ar niekas neprieštarauja tam, kad būtų patvirtintas šis reglamentas taikant supaprastintą procedūrą? Ne. Nėra prieštaraujančiųjų. Taigi, pranešimas patvirtinamas automatiškai ir bus iš karto teikiamas plenariniam posėdžiui. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime priimti sprendimą plenarinėme posėdėje, kuo galima greičiau. Dėkoju. Dėkoju kolegoms. Toliau kitas arba atvarkės klausimas. Tai yra komisijos deleguotasis aktas, kuriuo iš dalies keičiamas komisijos deleguotasis deleguotasis reglamentas 481-2014 metų, kur kalbama apie konkrečias bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansavimo tinkamo finansuoti taisyklės. Dabar norėčiau pakviesti komisijos atstovus pristatyti deleguotojo akto projektą, o po to mes padiskutuosime čia regi komitete ir galbūt turėsime klausimų jums. Taigi, žodis poniai Wagner. Tiesa? Taip, prašau. Žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už galimybę, gerbiami nariai. Aš norėčiau labai greitai išdėstyti kai kuriuos šio klausimo elementus. Tai, turiu pripažinti, yra gan techninis klausimas. Ir tikriausiai jūs prisimenate tai, kad komisija, kalbant apie omnibuso pasiūlymą, nusima, užsibrėžė savo tam tikrus tikslus surasti atsakymus į parlamento, į naudos, šalių naudos gavėjų klausimus, kurie visi prašė paaiškinimų dėl e, šio e, reglamento. Tai buvo labai tikslinė iniciatyva ir tie pakeitimai, kuriuos, kurie buvo pasiūlyti, galiausiai įsigaliojo praeitų metų rūpiučio antrąją dieną. Tie tiems pakoregavimams reikėjo atitinkamai keisti antrinius teisės aktus, ypatingai turint omenyje du deleguotosius aktus, kuriuos šiandien ir įtraukėte jūs, jūs į savo darbo atvarkę, tai yra naujojo deleguotojo akto parengimas, tai būtų tre, trečiasis, tretinis teisės aktas ir šeši įgyvendinimo aktai. Komisija dabar būtent atlieka šį darbą ir Tai yra tam tikri pakoregavimai, kurie yra būtini, kad būtų atspindėti tie pakeitimai, kurie buvo numatyti įvesti per omnibuso reglamentą ir yra šiokių tokių nežymių paaiškinimų arba kitokių elementų tuose aktuose. Kalbant apie šį konkretų deleguotąjį aktą, kur kalbama apie konkrečias taisyklės dėl programų išlaidų tinkamumo finansuoti programą, bendrabiavimo programų užlaidų tinkamo finansuoti. Ir čia reikia atsižvelgti į du elementus. Abu tie elementai yra susiję su tais pakeitimais, kurie buvo numatyti su paprastintų sąnaudų variantų srityje, kalbant apie omnibusą reglamentą. Ir viena vertus kalbama apie supaprastintų sąnaudų sistemą, restruktūrizuojant tam tikrus reglamento straipsnius, kurie atspindėti deleguotame akte, dėl to, kad buvo nustatyta bendrų tarifų, kalbant apie įvairias programas. Ir taip pat antra priežastis dėl to, kad yra pakeitimų, kurie yra susiję su tuo, kad mokėjimai dabar įmanomi laikantis tam tikrų sąlygų. Taigi tie buvo elementai, dėl kurių reikėjo koreguoti antrinius teisės aktus. Taigi e, supaprastintų sąnaudų variantų restruktūrizavimas, e, tie dalykai yra patvirtinti, o antrasis akto elementas, kuris buvo pakeistas, kur kalbama apie tai, kad reikia numatyti daugiau aiškumo dėl to, kaip, dėl to, kaip pagal supaprastintus sąnaudų variantus tie daliniai asignavimai yra skaičiuojami ir, pavyzdžiui, dokumentuose gali būti numatyti tam tikri susitarimai dėl socialinių partnerių arba kiti susitarimai, kurie numatyti įstatymuose, į kuriuos mes privalome atsižvelgti, kai personalo kaštų kompensavimas yra skaičiuojamas išdalijant visas, visus užimtumo kaštus ir dalinant uh, per, ir, ir juos dalinant e, iš mėnesinio vidurkio. Taigi tokie yra pakeitimai ir mes e, e, tikimės jūsų pastabų ir klausimų. Dėkoju. Ačiū, ar būtų pastabų iš Regi komiteto narių pusės? Uh, questions? Klausimų nėra, viskas aišku panašu. Taigi norėčiau priminti, kad Europos parlamentas turi teisę prieštarauti dėl šio deleguoto akto projekto ir prieštaravimo, kuris turi būti paskelbiamas re rezoliucijoje. Terminas yra balandžio 7 diena, kurį galima pratesti dar dviems mėnesiams. Ar kažkas prieštarauja? Tokiam siūlymui ne, jeigu prieštaravimų nėra. Šiam aktui tai e, svarstymas laikomas užbaigtų dėl šio deleguotojo akto. Ir dabar perėsime prie kito deleguotojo akto, kurį jūs jau paminėjote. Ir tai yra e, aktas, kuriuo keičiamas deleguosis reglamentas 480, kur yra atsižvelgiama į pakeitimus dėl supaprastintų užsidų apmokėjimo ir, kaip numatyta omnibuso reglamente, kur kalbama apie privačius bankus, valstybės auditą ir panašiai. E, taigi norėčiau, kad pristatytumėte šį deleguotą į aktą. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie šį deleguotą į aktą, reikia suprasti, kad kaip ir ankstesniom deleguoto akto atveju, tiesiog yra integruojami tie pokyčiai, kurie jau buvo patvirtinti ir įsigaliojo ir yra nemažai sričių, kurios patenka į šį deleguotą į aktą, dėl to pakeitimai yra gan gausūs, nors tai yra visiškai techninio pobūdžio pakeitimai, kurie atspindi omnibuso nuostatas. Finansinių priemonių srityje, ypač kalbant apie naują įgyvendinimo variantą, kalbant apie santyki tarp ESIF lėšų ir EFSI lėšų, tai čia yra tas elementas, į kurį reikia atsižvelgti. Ir taip pat kalbam apie tam tikras taisyklės, pagal kurias yra traktuojamas investuotojų diferenci... traktuojami in... diferencijuotai investuotojai, kalbant apie rizikos pasidalymą. Į tai reikėjo atsižvelgti. Trečiasis elementas yra susijęs su tuo, kad vienodai turi būti traktuojamos tarptautinės finansinės institucijos, atsižvelgiant į tuos paaiškinimus, kurie buvo pateikti pagrindinėme akte, tai yra bendrųjų nuostatų reglamente. Tai yra vienas rytis ir dar vienas rytis, kur pakoregavimai buvo reikalingi e, tame deleguotame akte, tai yra tai, kaip yra traktuojamo, traktuojamos įplaukos iš tam tikrų projektų, kur e, dalį paramos sudaro valstybės pagalba. Visa tai dabar yra paaiškinta tame deleguotame akte ir, kaip sakiau, bendru nuostų reglamente tas jau atsispindi, bet tai nėra taikoma toms operacijoms, kurios yra susijusios, susijusios su valstybės pagalba. Visa tai yra integruota į deleguotą į aktą, būtent valstybių narių nuolaidų tarifai gali būti šiuo atveju nustatomi ir dar viena trečioji sritis, kurią aš jau minėjau, Anksčiau, kai pristačiau ankstesnį deleguotą į aktą, tai yra supaprastintų išlaidų apmokėjimas. Ir čia ypač turint omenyje, kad e, tam tikri mokėjimai yra susiję su tam tikromis sąlygomis ir tam tikri tarifai yra numatyti ir omnibuso bendrųjų nuostatų reglamente. Taigi dėl to tam tikri audito variantai turėjo būti numatyti, ypač atsižvelgiant į tai, kaip turėtų būti atliekami auditai, pagal kokią schemą ir sistemą ir jeigu yra taikomos tam tikros sąlygos ir, pavyzdžiui, tokiais atvejais galbūt tas audito, audito seka yra šiek tiek kitokia nei tais atvejais, kai audituojamos realios išlaidos. Ir dar viena ketvirtoji sritis susijusi su tais pakeitimais, kur kalbama apie atsitiktinės atrankas ir būtent kaip tos atrankos e, turi būti atliekamos e, tikrinimui ir dabar konkrečiai yra numatyta galimybė atrinkti tam tikrus variantus, atsižvelgiant į pakeitimus bendrų nuostų reglamente ir dėl to reikalingi tam tikri pakeitimai duomenų srityse. Tai yra trečiasis deleguoto akto priedas, kuris yra konkrečiai susijęs su naudos gavėjo tipu ir finansavimu, kuris nėra susijęs su postais. Taigi tiek ir mielai išklausyčiau jūsų klausimų. Ačiū už paaiškinimus. Ar būtų klausimų, pastabų? Iš regi komiteto narių pusės, ne, nematau, viskas aišku, dėkoju. Taigi vėlgi norėčiau priminti, kad parlamentas turi teisę prieštarauti šiam deleguotajam aktui ir prieštaravimai, kurie turi būti surašyti rezoliucijoje. Jų pateikimo terminas yra balandžio 12 diena, kurį tą terminą galime pratesti dar dviem mėnesiams. Ar kas nors prieštarauja šiam deleguotajam aktui? Ne. Tuomet neprieštaraujame šiam deleguotajam aktui ir laikome, kad jos svarstymas yra užbaigtas. Dėkoju, dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimų. Ir dabar išklausysime B-teminio skyriaus užsakytą tyrimą. Tyrimas regi komitetui, skaitmeninė darbo tvarkė ir sanglaudos politika. Per pastarosius mėnesius mes atlikome daug teisėkuros darbų susijusių su daugiametė finansinė programa ir dauguma mūsų veiklos, iš tiesų daug veiklos turėjome įtraukti į savo darbo atvarkės. Ir tokių tyrimų pastaruoju metu pristatymo buvo labai nedaug. Ir šiandieną jau galiausiai turėsime galimybę susipažinti su vienu tokiu užsakytų tyrimu turime laiko tokia, tokio tyrimo pristatymui šiandieną ir man labai malonu pristatyti Julie Pelegrin, kuri yra atsakingoji tyrėja pramoninių studijų centre Milane, Italijoje. Tai yra nepriklausomas tyrimų ir nepriklausoma tyrimų konsultavimo įmonė, kuri specializuojasi ekonominių ekonomikos rytyje, infrastruktūros projektų vertinime, taip pat e, įvairių paramos projektų ir politikos srityje. Taigi žodis ekspertai, kuri pristatys šią studiją. 20 minučių pristatymui, jeigu galima, nedaugiau, ir tada pradėsime diskusijas su regi komiteto nariais. Taigi prašau, žodis poniai Pelegrin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Studijos tikslas, kurią šiandien teikiu, yra Europos parlamentui pateikti kritinę analizę dėl sanglaudos politikos indėlio į bendrą politiką susijusią su skaitmeninė darbo tvarkė, su skaitmeninė rinka, su sanglaudos politikos įgyvendinimu tam tikrų programavimo laikotarpių. Ehm, šias rytyje buvo e, numatyti tam tikri siūlymai, kurie bus susiję su būsimuoju programavimo laikotarpiu. Kai dėl metodologijos požiūrio, kurio laikėme studijoje, galiu pasakyti, kad rėmėmės dokumentų peržiūrą, peržiūrėme daug dokumentų ir vertinimų, taip pat išlaidų modelius peržiūrėjome šioje srityje atlikome penkis, e, penkis atskirus atvejus studijavome ir e, analizavome tokius projektus, kurie buvo finansuojami iš ESIF ir pirmiausia į tuos projektus, kurie buvo finansuojami ES lygmenių. Mano e, pranešimo struktūra būtų tokia, peržvelgsime šiek tiek uh, ankstesnę situaciją ir paskui žiūrėsime, peržvelgsime dabartinį programavimo laikotarpį, o paskui dar paminėsiu e, šiek tiek e, mūsų, e, mūsų siūlymus laikotarpį po 2020 metų. Norėčiau pradėti nuo to, kad ES yra e, prekursorius savotiškas, kuris ėmėsi laikytis holistinės e, informacinės visuomenės kūrimo strategijos. Pirmusios iniciatyvos šią kryptim e, prasidėjo 2018-2018 e, metais. Buvo parengtos reikiamos strategijos, e, skaitmeninė darbo tvarkė Europai Ir 2010 metais ir skaitmeninės bendros rinkos strategija 2015 metais. Iš pat pradžių ES laikėsi labai tvirto požiūrio, remdamas į holistinę viziją, kai dėmesio skiriama visam kam. Ir informacinių technologijų pateikimui, ir, ir infrastruktūrai, ir E, taip pat atsižvelgiama buvo ir paklausą, kiek tos, to visko reikėjo piliečiams, viešai administracijai, įmonėms, e, buvo atsižvelgiama į tai, ar visi turi reikiamus skaitmeninius įgūdžius ir panašiai. Buvo laikomasi tokio visą apimančio požiūrių ir buvo sukurtas toks uh, puikus modelis, toksai, sakyčiau, vertybinis žiedas, kai uh, modelis pasirodė savo vertę ir pradėjo veikti. E, skatindamas e, sanglaudą ir įtraukti. ESIF ir sanglaudos politikos indėlis buvo tikrai didelis į visą tai, nes atsirado daugiau lėšų regioninių lygmenių, kuris yra vienas svarbiausių ir geriausiai prisitaikiusių tam holistiniam požiūriui įgyvendinti, taip pat buvo priimti reikiami sprendimai. Dabartinės sanglaudos politikos paramas kiekvieniams projektams išaugo su laiku. 19-aisiais e, išaugo 1,4 milijardo, vieno tiksliau pradžioje programoje laikotarpiu bus 1,2 milijardų, dabar jis siekia 21,4 milijardus. E, reikia pasakyti, kad lieka pakankamai sunku sekti, kaip vyksta investicijos skaitmeninės rytyje, nes e, tos investicijos yra pakankamai dinamiškos. E, Remiamas iš jo horizontalėje dimencija, kalbant apie šias investicijas. Ir yra ir įvairių kitų faktorių, dėl kurių dėl pasikeičiančios nu- nomenklatūros ne viską yra lengva įvertinti tuo programavimo laikotarpiu. Keletą žodžių apie tai, kas atsitiko 2000-2006 metais. Prioritetas buvo skirtas pirmiausia ICT informacinių technologijų infrastruktūrai plėtoti. 2007-2013 uh, elektroninės paslaugos ir prietaikos piliečiams buvo prioritetas. Žvelgiant toliau programavimo laikotarpį, e, labiau dėmesys buvo skirtas infrastruktūrai, paskui e, buvo dėgiama e vyriausybės iniciatyva ir iš, kaip tik Pranešimo 17 puslapyje galite pamatyti detaliau šiuos visus dalykus. Dar norėčiau tarti keletą žodžių apie esminius modelius, kurie buvo taikomi tuo metu. E, buvo investuojama, kaip jau sakiau, informacinių ir komunikacijos technologijų infrastruktūrą. E, paskui, planuojant dabartinį programavimo laikotarpį, buvo investuojama į, invest... į skaitmeninius įgūdžius, įtraukties projektus ir e, taip pat į vyriausybės formavimo sektorius. E, Išmanus miestai, išmanus tinklai pritraukia daug investicijų 17 metų programavimo laikotarpiu. Mažos ir vidutinės įmonės sulaukė paramos, nors ten skaitmenimas dar yra pakankamai nedidelis visų tuo programavimo laikotarpiu. Turėčiau turbūt tarti žodį ir apie geografinius tam tikrus išlaidų modelius. Štai daugiau duomenų 78 puslapyje pranešimo galėtumėt surasti. Štai pietų ir rytų Europoje daugiausia e, į skaitmeninį sektorių yra investuojama. Italija ir Ispanija yra tos šalis, kur didžiausios yra investicijos numatytos. Centrinė rytų Europoje jos taip pat yra labai didelės. Mažiausiai išsivystę regionai išlaidos e, investuoja e, į skaitmeninę infrastruktūrą. Į struktūrą 113 eurų e, gyventojui To toks yra vidutinis mažiausiai, e, mažiausiai šiuo požiūriu įsivyščiusiuose šalise, tas investicijos siekia gal 49 eurus asmeniui. Tai štai, čia yra tokie bendri duomenys, kuriuos pateikiau. Taigi, kur turėtų būti vyst, e, investuojama pirmiausia regionuose, siekiant juos vystyti iš ESIF. Mes Matėme, kad investicijos, investicijos iš ESIF turėjo labai rimtą poveikį ir yra bandoma tematinę koncentraciją vykdyti atliekant investicijas. Taip pat yra numatyti du sąlygiškumai ex ante, kalbant apie skaitmeninės investicijas. Turime bendrųjų nuostatų reglamentą, kuris leidžia kombinuoti įvairių fondų lėšas, įvairias priemonės, kad būtų galima laikytis nusistatyto požiūrio ir atlikti tas investicijas. Šiame kontekste, remiantis dokumentų analizė ir atvirų atveju studijomis, aš paminėjau aš jau štai čia du esminius e, sėkmės faktorius. Pirmiausia, tenka kalbėti apie strateginį tam tikrą planą ir biudžeto eilutę toms investicijoms. Tai leidžia laikyti subalansuoto požiūrio, apimti įvairius metmenis, laikytis holistinio požiūrio ir apimti pačias įvairiausias priemonės. Galima investuoti į, į paslaugas, įvairius kitus dalykus, apie tu, į tuos dalykus, kuriuos šiek tiek anksčiau jau minėjau. Kitas sėkmės faktorius yra susijęs su partnerystės plėtojimu tarp įvairių suinteresuotų subjektų, technologijų teikėjų ir naudotojų tai technologijų pirmiausia. E, ši partnerystė leidžia identifikuoti, e, kokių technologijų reikia labiausiai. Tai taip pat leidžia užpildyti e, administracinių gebėjimų tam tikras spragas ar techninių žinių trūkumą. Mūsų analizė rodo, kad partneryšių kūrimas yra pakankamai ilgas procesas ir reikėtų tinkamai tam procesui vadovauti tiek iš vidaus, tiek iš išorės, kad tos partnerystės galėtų sėkmingai kurtis taip pat ir už regiono atskirų ribų. Čia mes nekalbame apie specializuotas labai strategijas, bet kalbame apie strategijas, kurios padeda siekti konkrečių tikslų. E, strateginio požiūrio laikytis yra svarbu, e, tai padeda skatinti partnerystės. Čia taip pat galima derinti įvairias finansavimo priemonės. Dar norėčiau porą dalykų pasidalinti su jumis. Mes matėme, kad kairiuose srityse, kur galima būtų e, sanglaudos politikos dėka geriau dėkti informacinės ir komunikacijos technologijas. E, žemės ūkio srityje tai galėtų būti daroma kol kas. E, Europos Žemės ūkio plėtros fondas labiausiai yra skiriamas e, informacinės ir informacinių te, komunikacijų technologijų infrastruktūros dėgymui. ESIF ir kit, kitos finansavimo priemonės turėtų būti tarpusavėje kombinuojamos. E, tai pasiekit papildomumo efektą. ESIF nėra skiriamos e, grinai informacinių ir komunikacijos technologijų sryčiai lėšos. Tačiau ESIF kombinuoti su horizontu 2020 galbūt būtų galima. Ne visada pasinaudojama ta proga. Bet čia galima būtų gal paskatinti tam tikrus pokyčius, kad skaitmeninių inovacijų atsirastų daugiau. Dabar galėčiau pereiti jau prie išvadų. Mūsų studija aiškiai rodo, kaip reikėtų laikytis teritorinio požiūrio ir užtikrinti pasidalintąjį valdymą tos sistemos. Tai padeda geriau gyvendinti holistinį požiūrį į skaitmeninės investicijas. Sanklaudos politika turėtų būti sutelta ten, kur jos pridėtinė vertė yra didžiausia ir reikėtų taip pat kurti regioninės efektyves skaitmenės strategijas ir skatinti partnerystę tarp e, suinteresuotų subjektų regioninių lygmenių ir už regionų ribų. Tuo pat metu svarbu pasakyti ir tai, jog būtina siekti pusiausviros tarp paramos investicijoms ir politikų kūrimams bei administracinių gebėjimų plėtojimui. Ir turinys turi vystytis proporcingai formai. Norėčiau pasakyti, kad išmanios specializacijos strategijos yra geras dalykas, nes tai padeda įgyvendinti investicijų strategijas, nes turime, o, turime omeny konkretus projektai, kurie gali būti įgyvendinti, plėtojant partnerystės ir kur galima pasinaudoti įvairiomis finansavimo priemonėmis. Mes suformulavome kai kurias rekomendacijas visų tuo pagrindu remdamiesi ir štai čia galite keltą iš jų pamatyti. Pirmiausia, mums regisi, kad reikėtų tinkamai įgyvendinti e, tų investicijų valdymo ir pateikimo sistemas. E, reikėtų, kad būtų politiniai dokumentai, kur būtų išdėstyti politiniai tikslai susijęs su skaitmetinė darbo atvarkė ir tai turėtų pasireikšti bendradarbiavimo nustatytais tikslais. Šis dokumentas padėtų tinkamai koordinuoti įvairių suinteresuotų subjektų veiklą bei būtų galima tinkamai paskirstyti atsakomybę tarp jų. Taip pat atrodytų, jog reikia peržiūrėti eksantę sąlygiškumo sistemą. Eksantė sistema galėtų būti susijusi su išmanios specializacijos sistemos dėgymu, kad būtų galima konkrečiai kalbėti apie skaitmeninės investicijas. Ir tai galėtų būti viena iš eksantė sąlygų. Kit, kita sąlyga eksante būtų išlaikyta ir būtų susijusi su e, informacijos ir komunikacijos technologijų infrastruktūros plėtojimo sistemomis. Taip pat atrodo, jog reikia daugiau sinergijos siekia tarp Horizonto 2020 ir ESIF. Ir taip pat išmanios specializacijos projektų. Ir ta, tie projektai kaip tik ir būtų puikia strategija. Mes manome, kad taip pat teisišinį reguliavimą būtų galima užtikrinti geresnį, kaip panaudoti Žemės ūkio plėtros fondą ir kitų fondų lėšas. E, jos galėtų lengviau patekti į Žemės ūkio ekonomikos plėtojimą, pavyzdžiui. Mes manome, kad skaitmeninių technologijų plėtimas turėtų būti išplėstas į tokias rytis kaip klimato, kova su klimato kaita ar žemės ūkio ekonomika. Aš ankstesniuose dokumentuose šiek tiek apie tai užsiminiau. Taip pat galima būtų numatyti čia tam tikrus finansavimo instrumentus. Taip pat ir, yra jaučiama būtinybė uh, pagerinti turimų žinių lygį. Stebėsenos sistemos turėtų apimti daugiau rodiklių, kad galėtume pasižiūrėti, kiek naudingos yra tos sistemos, kurias čia aptarėme. Ir taip pat galėtume matyti, kokios išlaidos ir kur buvo padarytos, kad būtų galima įvertinti tą investicijų horizontalėje dimencijai skaitmeninės technologijas. Tiek būtų ačiū. Thank you, thank you Dėkuoju už e, tokį įdomų pranešimą. Kolegos, e, jeigu turite komentarų ar klausimų, prašom, žodis Jums. Panas Olbricht. Turiu techninio pabudžio klausimą. Komet e, mes nagrinėjame pasiūlymę dėl naujų prioritėtų ir ypač kaimo plėtros fondo platmėje, tai mes matome, kad skaitmeninimas nėra pirmas prioritetas. E, bet e, transporto logistika labiau bei komunikacijos. Ir tai dėl to truputį keista. Man atrodo, kad e, informacinės kompiuterinės technologijos turėtų būti pirmojoje vietoje. Ar jūs galėtumėt pakomentuoti, kodėl taip yra, kad tra transporto tinklai traukiniai ir taip toliau yra pirmoje vietoje, o ne ICT. Pone Būda. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš e, taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už prezentaciją. Aš taip pat norėčiau pabrėžti būtinybę e, užtikrinti skaitmeninimo procesą kaimo vietovėse, todėl kad e, jaunimui gyvenančiam ten. E, esminės svarbos dalykas yra prieiga prie e, interneto ir prie plačiajuoščio interneto. Nes e, tai ypač yra aktualu kaimo vietovėms, ne tik tai. E, ne tiek miestams. Aišku, valstybėse narėse turi būti užtikrinta prieiga prie lėšų, kad kaimo vietovėse būtų kūriamas tokios e, infrastruktūros. Taip pat e, mes norėtume e, paklausti, kodėl mažos ir vidutinės įmonės nėra pakankamai remiamos skaitmenimo srityje. E, meninimas taip pat turi įtakos ir e, darbo jėgai. Tad e, kodėl e, nėra pakankamai remiamas mažos ir vietinės įmonės? Panas Bogovič. Dėkuoju už tokį įdomų pranešimą apie skaitmeninimą Europoje ir apie padėties pakomentavimą ES šito požiūriu. Yra vis daugiau ir daugiau lėšų skiriama ES skaitmeninimui. Aš manau, kad e, tai iš tikrųjų tinkamas požiūris. Tačiau e, kita vertus, kuomet e, žiūrime, koks yra plačiajuoščio interneto, kokia yra plačiajuoščio interneto prieptis ES teritoriškai, tai matome, kad yra daug skirtumų. Ir ypač kaimo vietovėse nėra pakankamai prieigos prie e, plačiajuoščio interneto. Miestuose 90 e, procentų e, gyventojų turi tokią prieigą, tačiau jos trūksta kaimo vietovėse ir būtina užpildyti šią spragą, tą atotrukį tarp miestų ir kaimo vietovių. Aš e, pateikiau kai kurių pakeitimų šiais e, aspektais. mes turime dabar, e, mes dabar konstatuojame, jog lėšų skirima daugiau šitiems tiklams kaimo vietovėje, penkiais ar daugiau e, procentų ir einama išmanių e, gyvenviečių link, tačiau mes turime čia gyvendinti holistinį požiūrį ir turime siekti, kad e, bazinės infrastruktūros būtų kūriamas bei e, formuojami baziniai įgūdžiai. Pranešime buvo pakomentuotas, e, pakomentuota demarkacija tarp RDF ir kaimo vietovių. Aš manau, kad mes turime už, užpildyti tą spragą kaimo vietovėse ir turime siekti sinergijos, kurdami išmanius miestus ir mums uh, reikia būtinos iš anktinės sąlygos kurti bazinės infrastruktūras, nes tai yra tas pagrindas, e, kuriuo remdamėsi mes turime kurti e, šią struktūrą. Ir norėčiau daugiau komentarų e, dėl demarkacijos tarp kaimo ir kaimo plėtros fondo. Ponas Somaržė. Dėkoju, ponia pirmininkė. Tai, kas pasakytina apie kaimo vietovės, tai lygiai tas pats galioja ir nutolusiems regionams. Prieiga prie skaitmeninių technologijų yra esminės svarbos klausimas siekiant gerinti šitų regionų ar salų prieigą. Dėkoju Jums už pranešimą. 34 puslapyje buvo parodytas žemėlapis, kuris iš principo e, paneigia tai, kas, tai, kas yra sakoma apie e, labiausiai nutolusius e, Prancūzijos užžiūrio regionus. Aš manau, kad mes esame labai atsilikę palyginus su kitais e, Europos e, regionais, tad labai ačiū už šitą e, in, informaciją. Aš manau, kad jinai mums bus labai naudinga. Ponas Ropė. Ačiū gerbama pirmininkė, ačiū už atliktą tyrimą ir jo pristatymą. Manau, iš tikrųjų labai svarbu mums tokius tyrimus daryti, kurie daro pakankamai didelę įtaką į sanglaudos politiką, į regioninę politiką ir į apskritai į Europos, sakykime, situaciją. Ir aš tikrai su malonumu paklausiau jūsų, e, <clears throat> reiškia, pristatymą ir kai kurie dalykai man, e, na, sakykime, <clears throat> suteikia galimybę susimastyti ir ir pasikeisti kai kuriam mintimis. Tai mm, e, aš e, iš patirties žinau ir matau, kad praktiškai dauguma visos šalis bando spręsti panašias problemas, bet šiek tiek, e, na, ne visiškai vienodais būdais, aš kaip pavyzdį pasakysiu, pavyzdžiui, esveikata programa. Jis, na, jau daug metų yra sprendžiama, bet įvairiose šalyse yra labai skirtingos situacijos ir ko gero, kad e, labai geros ir užbaigtos sistemos niekur ir nėra. Todėl aš manau, kad e, labai svarbu būtų e, organizuoti arba kažkaip tai, reiškia, e, laikyti prioritetą, tai patirties keitimosi tarp valstybių narių. Kad ta geroji patirtis, kuri e, yra kažkurioje tai šalyje tam tikroje srityje, kad ją galima būtų greičiau ir efektyviau perkelti į, sakykime, į kitas šalis arba net į, sakykime, kažkokį tai europinį lygmenį. E, tai e, tas klausimas e, patirties keitimus jis labai svarbus visose srityse, o be abejo skaitmeninėje srityje, kadangi skaitmeninė politika E, skirtinė darbotvarkė labai dažnai e, na, sudaro galimybę labai greitiems sprendimams ir labai greitam efektui. Tai todėl e, naujovės ir, ir, ir galimybė šitoje srityje, jos labai yra vertintintos ir labai jas reiktų, na, sakykime, naudotis. <clears throat> Jūs minėjote apie investicijų valdymą. Aš norėčiau E, plačiau truputį išgirsti, e, na, kokiu, e, kok, iš, iš kokios, sakykime, kokią problemą jūs matot šitoj srity ir kaip ją reiktų geriau organizuoti, kur šiandieną yra negerai, ar, sakykime, europinių lygių, ar atskiros šalies lygių. Dabar dar noriu pasakyti keletą žodžių dėl žemės ūkio. Buvo minima ir dažnai minima, kad žemės ūkis galėtų daugiau, turėtų daugiau, turėtų plačiau ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Liktai kartai susidaro įvaizdis, kad e, žemdirbėjai turėtų patys e, kurti sistemas, kurti technologijas, kurti technikas, į tai investuoti ir e, siekti, reiškia, to efektyvumo. Bet juk žemdirbio pagrindinis dalykas tai yra e, užauginti reikiamus e, ir tiekti į rinką kokybiškus e, prieinamam kainom produktus. Tai čia jo yra misija. O kokią naudoja žemdirbys techniką, kokius traktorius, kokius kompiuterius, kokias sistemas, tai tą, ką sukuria pramonė. Ką pramonė sukuria, tą žemdirbys ir naudoja. Tai mes negalim žemdirbio kaltinti, kad jis naudoja blogus traktorius, blogus kombainus, blogus kompiuterius ir taip toliau. Jis naudoja tai, ką sukuria šiandieną pramonė. Ir, ir matant tai, kad e, problemų e, apsirūpinant maisto produktais ateityje daugėja, e, Tai e, kalbėti apie tai, kad žemdirbiški fondai daugiau prisidėtų prie e, technikos e, naujovių, aš manau, kad yra labai neteisinga, nes e, žinant tai, kad žemdirbių Europoje pajamos maždaug sudaro tik 50 procentų palyginus su pramonė, tai pramonė šiandieną daug turtingesnė ir pramonė turi daugiau galimybių išspręsti greičiau klausimus. Pavyzdžiui, e, gaminant e, traktorius ar kitą techniką, kuri draugiškesnė su aplinka, kuri e, mažiau kelia klimato kaitos problemų ir, ir, ir, ir, ir, ir, ir visus kitus dalykus. Lygiai taip pat ir technologijų valdymo. Tai ne žemdirbys turi, reiškia, užsakinėti sistemas ir taip toliau. Bet pramonė turi siūlyti, e, e, reiškia, žemdirbiui. Ir aš manau, kad e, tie europiniai fondai, reiškia, kurie skirti pramoniai vystyti, kurie skirti mokslui, kurie skirti inovacijoms ir taip toliau, jos turi apimti ne tik tai pramoninį sektorių, bet ir e, visą, e, sakykime, e, ES sektorių, tame tarpe ir žemės ūkį, ir siūlyti tenai e, naujas geras technologijas ir jas greičiau, o nelaukti, kada žemdirbiai susikooperuos ir duos užsakymą iš savo, sakykime, e, mažų pajamų, kad e, jiems kažką tai kažkas tai padarytų ir pagamintų. Tai aš manau, kad čia turi būti toks e, subalansuota tokia veikla, o ne vien tik tai, e, reiškia, E, kaip ir e, šitam kitam e, finansiniam periode, reiškia, komisija pasiūlė, kad dalį pinigų iš bendrosios žemės ūkio politikos skirti, reiškia, mokslui ir inovacijom. Tai taip mes tokiu būdu, bet ar padidės tada žemdirbių pajamos, ar neatsiliks jos dar daugiau, ar mes nesusidursim su problema po keletos metų kad nuėję parduotuvėj ne, nerasim reikiamo produkto arba negalėsim jo įpirkti dėl kainos Tai iš tikrųjų šitoj srity e, tie pinigai, kurie skirti e, palaikyti žemdirbių gyvybingumui, jeigu mes tais pinigais pradėsim naudoti, vystyti mokslą, tyrimus ir taip toliau, tai mes turėsim antrą problemą labai neužilgo. Todėl aš manau, kad tikrai nereikia e, apie tai galvoti, kad, e, reiškia, žemdirbiai turi investuoti iš tos dalykus. Žemdirbiai perka tą techniką, kurią sukuria pramonė kurią sukuria mokslas, bet e, siūlyti turi e, būtent e, pramonė ir mokslas, kuris šiandieną daug stipresnis, daug galingesnis ir turi daug, daug daugiau galimybių. Tai tokia mano būtų mintis. Ačiū. Thank you. Any other comments? Čia ar būtų pastabų komentarų? Ne, ponė Pelegrinė, tuomet e, jums dabar galimybė atsakyti arba pakomentuoti kai kurios pasiūlymus, prašau. Ačiū už įvairius klausimus. Kodėl skaitmeninimas yra siejamas su transportu ar panašiai, aš nelabai galėčiau atsakyti, nežinau, kokie yra. Yra naujausi pasiūlymai, viskas yra komisijos rankose. Tai aš tik tai irgi galiu nusistebėti lygiai taip pat, kaip jūs nusistebėjote dėl to. O kalbant apie tai, kaip skaitmenimas dėgiamas kaimo vietovėse ir čia kelios pastabos buvo išsakytos tuo klausimu. Tai man atrodo, kad situacija dabar per dabartinį programavimo laikotarpį nėra visiškai tenkinanti, kalbant apie skaitmeninimą kaimo vietovėse. Ir tai, tai tą iš dalies, tik iš dalies paaiškina tai, kad nėra aiškaus e, kaimo plėtros fondo atskirimo, nes nėra labai aišku, kas yra atsakingas už ką? Už tai, kad būtų įdėgiamas plačiai juostis internetas, informacinė ryšių, informacinės ryšių technologijos. Ir dėl to šiek tiek tai ir sulaiko investicijas šioje srityje. Bet yra ir kitas dalykas. Investicijos dažniausiai yra ribojamos skaitmeninė infrastruktūra. Dažniausiai skiriamos skaitmeniniai infrastruktūrai. Ir tada čia atsiranda galimybė pritaikyti tą holistinį požiūrį. Bet e, tas sudėtinga, kadangi nepakankamai dėmesio yra skiriama įgūdžiams ir paklausai ir e, ūkininkų pasirengimui, kuriems tikrai turime padėti. Taigi, kodėl ta demarkacija yra reikalinga? Ji yra reikalinga, nes reikia, aišku, e, reikia žinoti, kas daro ką. Bet tai nereiškia, kad neįmanomos sinergijos. Sinergijos reiktų skatinti ir čia pirmiausia reikia aiškiai išdalinti atsakomybę ir tada reikalingas mechanizmas, kuris leistų koordinuoti tuos įvairius fondus. Gal trumpai ir dar pabaigsiu kalbėdama apie kaimo vietovės, kai jūs sakote, kad ne ūkininkai turi investuoti į skaitmeninės technologijas. Aš suprantu, ką jūs turite galvoje, pritariu jums, tačiau klausimas yra štai koks reikia paklausą ir pasiūlą suderinti, kalbant apie skaitmeninės technologijas. Pramonė privalo teikti tuos technologinius sprendimus, tačiau turi vykti partnerystė, bendravimas, bendradarbiavimas su ūkininkais, kurie gali informuoti pramonę apie savo realius poreikius. Taigi turi vykti tas bendravimas, tas saveikumas ir turi būti skatinama tokia partnerystė, jeigu norime tikėtis veiksmingų investicijų šioje srityje. Dar vienas klausimas dėl mažų vidutinių įmonių. Ir šioks toks nusivylimas dėl to, kad pastangos mažų vidinių įmonių pastangos skaitmenimo srityje nėra pakankamos, aš sutinku. Ir vienas galimas paaiškinimas, atsakymas yra toks, kad mažos vidutinės įmonės ir jų skaitmenimo klausimas yra sprendžiamas per kitus finansavimo kanalus. Tai yra ir Junkerio planas, ir Kozmė programa. Ir aš sutinku, visgi aš sutinku, kad Tai yra toksai mūsų nustebinęs mūsų studijos rezultatas. Man atrodo, kad aš atsakiau į vairius klausimus. Ačiū. Dėkoju už atsakymus ir paaiškinimus. Taigi, tiek būtų šių diskusijų. Dėkoju už studijos tyrimo e, kopijas, e, kurias jūs mums pateikėte. Mes turime dvi tos, to tyrimo dalis. Dėkoju už pristatymą to tyrimo. Ir jeigu būtų dar daugiau klausimų ar pastabų, mes susisieksime su jumis. Dėkoju labai už dalyvavimą. Ir toliau kitas darbo tvarkės klausimas - tai yra koordinatorių sprendimų tvirtinimas. Jūs gavote elektroninį laišką, kur yra surašyti visi koordinatorių sprendimai jis, jis įvyko vasario 14 dieną Strasbūrė tas susitikimas. Ar galime patvirtinti ko, koordinatorių posėdžio sprendimus? Taip, puiku, dėkoju, patvirtiname juos. Ar būtų kitų klausimų? Pono Vanistelro nėra, tai ir nėra kitų klausimų. Tai pasilgome jo iš tiesų. Kągi norėčiau Jūs informuoti, kad kitas mūsų posėdis įvyks ketvirtadienį, kovo 21 dieną. Mes atšaukėme kovo 7 dienos posėdį, nuliavome ir kitas, kaip sakiau, ketvirtadienį, kovo 21 dieną iš ryto vyks tas posėdis nuo 9 val. ryto iki pusės pirmos po pietų Briuselėje. Taigi tai paskutinė mano pateikta informacija šiandienai. Dėkoju dar kartą ir geros visiems dienos posėdis baigiamas. Ačiū.